naują kolegą. Aišku, dar turėsime patikrinti jo įgaliojimus ir Konas e, Gauglių pradės darbą parlamente ir atitinkamuose komitetuose. Ir, aišku, jis turės pateikti deklaraciją, kad būtų galima įsitikinti, kad neužsima kita veikla, kuri prieštoja Europos parlamento nario darbui. Toliau ponas Amžad Bashir tapo delegacijos su Afganistanu nariu Ar yra pastabų dėl šių pranešimų? Panašu, kad ne. Tuomet tuos, tas paskirimas laikomas patvirtintų. Toliau kitos diskusijos. Pagal darbo tvarkę aptarsime žodinį klausimą komisijai visiškas moters lyg.